Dėl protokolo nėra. Pranešimai remintis taisyklės 211 11 dalies e, tre, trečia, trečia pastraipa procedūros e, jungtinių komitetų posėdžio e, atveju dėl 51 straipsnio aiškinimo. Turite visą formuluotę. Ir e, jeigu e, nebus patikta pastabų iki šio posėdžio pastabos, tai laikysime, kad ta formuluotė patvirtinta ir remiantis 211 straipsnių trečiom dalim. E, konstitucinis komitetas siūlo patvirtinti tokią formuluotę dėl, dėl koordinatorių ir šešėlinių pranešėjų turite formuluotę ir laikysime šią formuluotę patvirtintą, jeigu nebus gauta prieštaravimų